trumpos e, struktūrizacijos pauzės. Tęsame toliau savo biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Norėčiau paprašyti, kad visus susijęstumėte. Mes e, šią vėlyvą valandą nagrinėsime du įdomius punktus. Pirmiausia, e, tyrimas skirtas konkurencingumo ir inovacijų programai. mūsų pranešėjas šio klausimo yra e, Paulius Rubigas, kuris jau ilgus metus e, e, nagrinėja jau ilgus metus mažų ir vidutinių įmonių klausimus ir jisai būtent ir nagrinės šitą konkurencingumo ir inovacijų programą, bei taip pat verslumo ir inovacijų programą. Jisai galės pristatyti šį tyrimą, tai mes suteiksime pirmiausia žodį pranešėjui kelioms įžanginėms pastaboms. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti, kad buvo įmanoma parengti tokį tyrimą, nes mes taip pat e, pastebėjome, kad e, nedarbas Europoje būtent prisidėjo prie to, kad e, valstybės narės įsiskolino, kad jiems reikia daugiau socialinio išlaidų ir kad darbdaviai vis sunkiau susidoroja su dabartinė krize, vis daugiau analizuojamas galimybės dirbti savarankiškai ir kokiais etapais ir kokiamis, kokiose situacijose šitas savarankiškumas yra pageidautinas, tai būtent kaip galima verslumą paskatinti ir kaip galima paskatinti darbdaviams priimti daugiau darbuotojų bei plėsti savo veiklą. Taigi, bet kokiu atveju čia mes kalbame apie a, tolesnį mokymą, inovacijas, ir konkurencingumo didinimą e, pramonės ir ekonomikos rytyje. Ir tam būtent e, reikia atitinkamų programų, kurios skatintų konkurencingumą ir inovaciją. Dabar e, čia mes kalbame apie naują konkurencingumo ir inovacijų programą, kur 5 milijonai eurų yra skirti šiai programai, bent jau pritarė tam Europos parlamentas. 3,03 milijardai iš esmės buvo ta suma, su kuria buvo sumažinta, sumažintos subsidijos atitinkamos programos. Taip, bet kokiu atveju finansavimas yra sumažėjęs, bet tą finansavimą reikia panaudoti kuo geriau. Ir Europos parlamentui yra labai svarbu įvertinti tas dabartinės programas ir aš norėčiau padėkoti, kad per tokį trumpą laiką taip veiksmingai buvo nuveikta tiek daug darbų, tiek buvo išanalizuota ir man labai įdomu, kaip kolegos reaguos į e, šią programą. Taigi, ačiū. Aš norėčiau toliau kolegai suteikti žodį. Aš e, kalbėsiu trumpai vokiškai. Mes e, visi džiaugiamės, kad e, galėjome atlikti šios vertinimus. Tai yra penkis metrus užėmė netgi tuo tie vertinimai iš tiesus puslapius. Ir mes per šį vertinimą kaip tik norėjome išaiškinti programos pajėgumus, programos vertingumą ir išsiaiškinome, kad programa yra truputį susiskaidžiusi. Visas darbas vyko anglų kalba ir mano kolegos, kurie vadovavo šiam darbui, dabar pristatys šį darbą angliškai, nes nuolat persijungti iš vienos kalbos į kitą yra pakankamai sudėtinga. Aš norėčiau pristatyti Power, kuri būtent ir atliko šį darbą. Pirmiausia, norėčiau logiškai padėkoti ir dabar kalbėsiu angliškai. Man labai e, malonu pristatyti mūsų tyrimo rezultatus čia, Europos parlamente. Tiesiog e, pakalbėsiu apie bendrą e, kontekstą, trumpai įvardysiu, kokie buvo tyrimo tikslai, kaip mes organizavom tyrimą, tiesiog įtraukdami įvairiausius ekspertus. Priminsiu, jei pri, e, CIP ir EIP, e, jeigu pamiršot, koks yra tų programų e, turinys, tą, tai pakomentuosiu ir toliau atkreipsiu dėmesį į pagrindinės išvadas, į pagrindinius faktus, kuriuos mes nustatėm, faktus susijusius su konkurencingumu ir inovacijų programa, CIP programa. programa o kita, e, kita, kita dalis tyrimo buvo susijusi su EIP. Na ir tada toliau pakomentuosiu svarbiausią tyrimo dalį, būtent e, rekomendacijas. Jų yra iš viso 22, mes jas tiesiog suvedėm į, į, į, į tokią vieną grupę ir kad jūs susidarytumėt geresnį vaizdą. Pirmiausia, tyrimo tikslas. Kaip kolega sakė, tai nebuvo tiesiog įvertinimas vietoje. Ypač turiu galvoje CIP konkurencingumo ir inovacijų programą. Ir čia svarbiausias dalykas buvo įvertinti iki šiol atliktus e, įvertinimo e, pranešimus ir po to tada atskirai leistis į atskiras tas programas, tiesiog įvertinti, kiek jos davė naudos mažosiams e, vidutinėms įmonėms. Na, o dabar kaip buvo viskas organizuojama laiko prasme. Mes pradėjom tyrimą praėjusiu metu spalį, turėjom, buvom susitikę su Europos parlamento atstovais ir po to tada e, rengiam vertinimo ataskaitą. Toji vertinimo ataskaita mus įgalino tinkamai įvertinti įvairius, įvairias ataskaitas, nes paprastai ataskaitas rengia komisija, kartu taip e, kiti ir tų atskirų individualių e, ataskaitų įvertinimas tuo pagrindu taip tada jau galima atlikti atskiras programos dalis atskiri tie atskirus tuos įvertinimus atliko trys ekspertai, jie dirbo nepriklausomai vienas nuo kito. Tada mes susitikom lapkritį, kad padarytume e, šiaip jau bendras išvadas grupėje kartu su tais trimis mūsų pasirinktais ekspertais. Uh, ir tiesiog e, pažiūrėjom, kokie buvo rezultatai, parengėm e, tarpinę ataskaitą už 12 metus ir po to jau parengėm galutinę ataskaitą iki šių metų kovo. Tokios buvo datos, tokie laiko terminai, tad laiko buvo nedaug. Dar priminsiu dėl CIP konkurencingumo ir inovacijų programos. Pirmiausia, pro struktūra Tai iki 13 metų darbai jau turės būti baigti ir programa e, grindžiama trim tokiom veiklos programom. Pirma - verslumo skatinimo, inovacijų programa ir čia orientuota į vidutinės mažasias įmonės ir atvira įvairio, įvairioms organizacijoms tai čia informacijos technologijos, e, technologijos ir kitos temos susijusios. Tad 2,2 milijardai e, eurų ir 0,7 milijardo intelligence programai. Dabar kokia šitų darbų ateitis? Mes dabar išgyvenam perinamąjį laikotarpį. Uh, E, šitoji konkurencingumo ir inovacijų programa jau bus baigta iki šių metų pabaigos ir aišku, dar reikės atlikti parengiamųjų darbų nemažai tokių busimiems, busimoms programoms kosmė ir panašiai. Jūs žinot, kad vyksta nemažai diskusijų dėl tos tų programų turinio, dėl biudžeto lėšų. Na, o dabar kokios išvados padarytos, kokie faktai nustatyti. Pirmiausia, išvados e, susijusios su konkurencingumo ir inovacijų programos įvertinimu. Tai dabar tos įvertinimo ataskaitos, kurias mes parengėm iki šiol, tai komisija parengė tarpinę įvertinimo ataskaitą susijusią e, e, konkurencingumo ir inovacijų programą ir kartu su trimis veiklos programomis. E, ir ką mes nustatėm, kokius faktus, tai tai, kad programa e, paskirstita į tris e, veiklas. E, tos veiklos tiesiog lengvai nepalyginamos viena su kita, jų tikslai yra skirtingi ir pagal tas programas lėšų gali tikėtis labai įvairus tokių lėšų gavėjų ratas. Tad čia mes tiesiog įvertinom bendrą konkurencingumo ir inovacijų programos e, poveikį. Kitas dalykas. Čia ypač ekspertai sakė, kad CIP programos ir veiklos programų vertinimo ataskaitos yra geros apskritai kokybės, tačiau jos labai, labai miš, mišrios tos ataskaitos, kadangi metodai nevienodi buvo e, naudojami ir e, laikotarpis nevienodas ap, ap, apimamas. Daugeliu atveju tie, tos ataskaitos apima 20 mėnesių laikotarpį. E, o galutinė ataskaita tikrąją prasme nėra e, galutinė ataskaita, nes iš tikrųjų pateikia tik tai maždaug 60 procentų informacijos apie CIP programą ir jos veiklos programas. Tai vienas toks dalykas svarbus. Ir tarp mūsų rekomendacijų matysit, kokias išvadas mes šiuo klausimu padarėm. Dar greta to, ką pasakiau, kolegų vadinam, vadinamoji peržiūra. Tai vėl čia buvo pasakyta, kad nevienodai e, operuojama rodikliais ir kartu tai, kaip tais rodikliais remiamasi, iš tikrųjų labai sudėtinga ir tikrai tą dalyką irgi reikėtų supaprastinti. Aš įsivaizduoju, kad panašių diskusijų vyksta ir kitų programų kontekste. Tad tokius svarbiausius faktus mes nustatėm įvertinę konkurencingumo ir inovacijų programą. Na, o dabar dėl finansavimo priemonių. Tai buvo vienas svarbiausių dalykų, kuriuo domėjusi Europos parlamentas. Tai daugiausia iš tų programų naudos gauna uh, E, mažos įmonės, kuriuose dirba mažiau vidutiniškai negu 10 darbuotojų ir kurių apyvarta ten mažiau negu 10 tūkstančių eurų. Ir 53 procentai biudžeto lėšų skirta įvairioms priemonėms įgyvendinti ir tuos lėšos buvo absorbuotos, visos panaudotos, o dauguma, e, dauguma tų naudos gavėjų pasakė, kad iš tikrųjų programos ir, ir jų pagal jas numatoma parama tikrai davė tinkamą poveikį, padarė tinkamą poveikį. Dar buvo atkreiptas dėmesys į štai ką, kad tie e, lėšų gavėjai, e, tai daugiausia tų e, atstovaujantis įmonėms daugiausia yra vyriškos lyties. Ir tik tai 30, 35 procentai tik tai yra moterų. Na, o ta EIP programa apima labai, plat, labai plačią veiklą. Ta matysit iš mūsų ataskaitos yra įvaira, įvairūs, finansav, įvairios finansavimo priemonės. Mm numatomas įvair, finans, tai yra skiriama parama už įvairios rūšės veiklą ir panašiai. E, kartais ta veikla apima kelias valstybės ir dėl to, aišku, įvertinti padėtį buvo netaip jau paprasta, nes mes kalbam apie labai įvairialypę veiklą. Na, O taip, rekomendacijose mes irgi tai atkreipiam dėmesį ir norim, kad tai būtų sudarninta, supaprastinta. Na, o apskritai e, buvo e, nustatėm, kad e, pagal EIP programą taip numatoma pateikti labai daug informacijos ir tos informacijos buvo pageidauta iš tikrųjų. Bet to Europos įmonių tinklas irgi pasiteisino, tad mes gavom tikrai daug e, gerų atsiliepimų. Tad tokius faktus nustatėm. O dabar trumpai rekomendacijos. Tai, kaip jau sakiau, mes parengėm 22 rekomendacijas ir stengiamės jas šiek tiek sugrupuoti, kad būtų galima lengviau tiesiog skaityti tai. Na, o dėl pranešimų, ataskaitų. Tai e, šiaip jau e, tarpinė ataskaita ir ta galutinė ataskaita tarp jų, tarp jų labai nedaug laiko yra, nes reikia paprastai atlikti, dar gal, e, reikia atlikti tą galutinę, atlikti galutinį įvertinimą, tiesiog įvertinant programų poveikį įvairiuose ataskaituose yra labai daug margos informacijos, e, informacijos iš komisijos apie veiklos, e, tiesiog veiklos rezultatų e, informaciją. Ir kartais, kai nori suvokti tiesiog biudžeto lėšų padėti, tai irgi labai sunku uh, E, su, su, su, tiesiog susigaudyti, labai sunku suvokti tą logiką biudžeto e, lėšų panaudojimo. Be to, jeigu apsispręsta atlikti tarpinį įvertinimą ir galutinį įvertinimą, tai tikrai būtų naudinga vadovautis tą pačią metodologiją ar tiesiog, kad būtų, gali, kad būtų lyginami, palyginami dalykai, nes čia būtent buvo kritikuojama tai, kad e, ne, ne vienodais metodais buvo vadovautasi ir skirtingos grupės buvo su tuo susijusios. Toliau, rodiklių klausimas. E, rodikliai visada aptarinėjami nuolat ir e, pana, panašios diskusijos rodiklių uh, klausimų vyksta ir kituose generaliniuose direktoratuose. Tad e, tikrai reikėtų e, direktoratams bendradarbiauti, kad būtų galima susitarti dėl rodiklių. Na ir iš tikrųjų reikėtų supaprastinti visą šitą rodiklių rengimo e, darbą. Uh, Ir tikrai reikėtų nustatyti tam tikrą stebėsenos rodiklių, tam tikrus standartus, kad juos turint būtų galima realistiškai įvertinti, kaip veikia programos pasiteisino iki šių metų pabaigos. Ekspertai pateikė minčių, kad būtų galima turėti trijų rūšių, skirtingų lygių e, rodiklių. Pirmiausia, rodiklių ES lygių, ilgalaikių, makroekonominių rodiklių, kurie būtų tiesiogiai susiję su programų tikslais. Ekspertai sakė, kad reikėtų kartu e, įvertinti, kiek būtų galima tiesiog išmatuoti, kažkaip įvertinti pačius rodiklius. Uh, tad to kol kas dar nėra. Toliau programų lygių reikia irgi rodiklių ir rodiklių, kuriais būtų galima įvertinti galutinį rezultatą, kartu rodiklių skirtų, sakykime, programų lėšų gavėjams. Tad tiek trumpai dėl rodiklių, o dabar kalbant apie pačias programas, tai jau sakiau, kad kadangi labai įvairios tos programos, tai reikėtų jas visą supaprastinti, sudarninti ir būtų, reikėtų sieti jas labiau su e, kitų sričių ES politika, tai sanglaudos politika, kai vietos regioninės struktūros atsako už tų programų įgyvendimą vietos regioniais lygiais. Ir aišku, reikėtų kartu palaikyti glaudžius ryšius su nacionaliniais e, tam tikrais kontaktiniais punktais. Kai kurios veiklos rūšis e, buvo teigiamai labai vertintos, antai helpdesk veikla turėtų būti teisiama, bet to mažųjų ir vidutinių įmonių savaitė kaip renginys irgi pasiteisino, e, būtų galima gauti minčių po jo, bet to kita tokia veikla ar iniciatyva kaip verslumo skatinimas tarp moterų irgi e, verta tęsti. Bet to verta mm, atskirai įvertinti veiklą atskiruose sektoriuose, pažiūrėjau, turizmo, statybų sektoriuje, tad tikrai būtų naudinga įvertinti, kiek tos programos, kiek veikla, kokį poveikį davė, turėjo. Klausimai susiję su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis. Bet e, kalbant apie mažasis ir vidutinės įmonės, tai reikėtų atsižvelgti į jų, jų dydį, į jų veiklą, tiesiog į patirtį e, sukauptą tuose įmonėse. Uh, Ir ekspertai sakė, kad reikėtų geriau grupuoti, klasifikuoti mažasis ir vidutinės įmonės, atsižvelgiant į jų ypatumus ir turint galvoje, e, nu, tai yra, kai numatomos lėšus jų tam tikrai veiklai. Buvo pasakyta kita mintis kad būtų galima pateikti apžvalgą ypač tokių mažųjų vidutinių įmonių, kurios stengiasi užmėgsti tiesiog ryšius. Tačiau vėlgi e, jos taip ir tiesiog e, pasilieka vietoje ir, ir būtent ekspertai sakė, kad reikėtų iša, išaiškinti to priežastis. Be to e, buvo atkreiptas dėmesys, kad ataskaitoje ne, nespręstas klausimas dėl būtent sprendimo dėl lėšų išmokėjimo ir tų lėšų tiesiog išmokėjimo gavėjams, kad praeina per didelis laiko tarpas. Bet to mm, reikėtų kartu finansinės paramos priemonės turėtų e, būti grindžiamos rizikos analizė. Ir aišku, vyksta ir vyks diskusijos dėl tam tikrų finansavimo priemonių, tiesiog su, su suderinimo su horizontu 2020. Tad e, iš tikrųjų, tad tokios buvo mūsų rekomendacijos, kurias mes parengėm atlikę tyrimą. Ir dabar mielai pasirengę diskutuoti ir dar kartą ačiū už tai, kad parodėt susidomėjimą tuo, ką mes veikiam. Ačiū su pranešėjams už savo tyrimų rezultatų pristatymą. Prieš suteikdama žodį komisijai norėčiau paklausti komiteto narių, kas iš jų norėtų pakomentuoti tai, kas buvo išgirsta, atrodo, kad norinčių nėra. Buvo rekomendacijų nemažai pristatyta. Norėtume išgirsti, kaip komisija vertina šis rekomendacijas. Teigiamai, nelabai, taigi kas iš komisijos atstovų norėtų kalbėti, prašau. Labai ačiū, kad sutikite žodį. Iš tiesų mes labai teigiamai vertiname e, šis naudingas rekomendacijas įgyvendinant programą. Dauguma rekomendacijų atitinka komisijos išvadas atliekant įvairius CIP ir jos sudėdamųjų dalių vertinimus ir savo poziciją komisija pateikė ataskaitoje, kurią 2013 sausio 15 dieną pateikė kitoms institucijoms, parlamentui, tarybai ir taip toliau. Taigi daug kur šio tyrimo ir komisijos išvados sutampa vertinant programą, manau, kad abu, abiejose dokumentuose pripažįstama CIP veiksmingumas ir šio projekto EIP ramstis. Gautinis, iš gautinio vertinimo matoma, galima daryti išvadą, kad CIP projektas tikrai gyvendinamas tinkamai ir tampa inovacijų taikymo ir skatinimo varikliu. Kalbant apie vertinimo terminus, jeigu galėčiau tarti apie juos keletą žodžių, žinoma, teisinėse dokumentuose terminai buvo nustatyti, tačiau e, iš tiesų reikia pasirinkti tarp tikro galutinio vertinimo, kuomet surinkami visi arba beveik visi rezultatai, tačiau dėl to procesas e, užsitęstų pakankamai ilgai, nes e, reikia nepamiršti, kad kalbant apie finansinės priemonės, tai 2013 pabaigoje baigėsi įsipareigojimo laikotarpis, e, tačiau dar reikia palikti kelis metus pasirašyti sustarimams su tarpininkais, taip pat ir mažoms sutinėms įmonėms reikia numatyti šiek tiek daugiau laiko baigti pradės projektus, taigi visą tai užtruktų galbūt iki kitos daugiametės nacinės programos vidurio arba jos pradžios geriausiu atveju. Todėl e, komisija ir stengiasi palaukti, kol bus galima patvirtinti šį gautinį vertinimą per paskutiniuosius projekto gyvendinimo metus, aišku, dedamos rimtos pastangos tą įvertinimą užtikrinti, tačiau kalbant apie viską programų galutinį gyvendinimą dar reikia palaukti maždaug 3 metus. Tačiau reikia pasakyti, kad naujose pasiūlymuose dėl daugiametės finansinės programos mes e, rėmėmės kitą logiką ir ypač susijusiu su e, programomis Kosme ir Horizontas 2020. Kita svarbi sritis, kurią reikia paminėti, tai yra specifiniai rodiklių vertinimai. Dabar, kuomet mes rengiamės įgyvendinti kosminę programą, mes remiamės taip pat ir išorės ekspertų rekomendacijomis bei išvadomis tam, kad iš tiesų galėtume pasirenkti kosminę e, programos įgyvendinimo stebėsinai Ir e, taip pat e, pasirinkus teisinį pagrindą yra užtikrinta, kad e, būtų remiamasi tinkamais rodiklis, jų yra nemažas sąrašas ir esu tikras, kad šioms programoms bus parengtas pakankamai išsamus vertinimo rodiklių ir kriterijų sąrašas. Nenoriu gilintis dabar į smulkmenas, nebent turėtumėte kokiu nors specifiniu klausimu. Tik tai norėčiau paminėti paskutinėje komisijos ataskaitos dalį, kurioje taryba ir parlamentas raginamas visapuškai pasinaudoti šiomis rekomendacijomis, patvirtinant atitinkamus teisės aktus, kurie yra naudingi programos įgyveninti. Manau, kad tai yra labai vertinga nuoroda, nes dabar pasakime galutinį programų, teisės aktų susijusių su programų gyvenimo patvirtinimo etapą. Ačiū. Komiteto nariai dabar raginami pasakyti. Paulius Riubikas, prašau, norėčiau padėkoti, kad e, tapo įmanoma įvertinti įvertinimą. Ir e, parlamentas finansų e, laikų galės padaryti savo išvadas kosme. Programa iki 20 metų atliks labai svarbu vaidmenį. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie prasidėjo ir dalyvavo šiame procese. Pirmininkas labai ačiū, ponė Tudlink norėjo dar papildyti. Ačiū, aš norėjau dar pridurti, kad įgyvendinant sanglaudos politiką dabar skiriama įvairiams finansiniams priemonėms nemažai lėšų. Remiantis naujausiomis komisijos žiniomis, jų yra 8,9 milijardai, 1,2 milijardai numatyti mažoms rytinėms įmonėms, taigi per būsime daugiametę finansinę programą svarbu užtikrinti saveikumą ir kartu aiškiai atriboti e, šių dviejų lygiai grečiai naudojamų priemonių taikymos sritis. Pirmininkas. E, dabar vyksta trilogo darybos dėl sąjungos politikos e, srityje turimo lėšų panaudojimo. Komisijos atstovas jau atkreipė dėmesį į tai, kad šis rytis ir su jie susiję klausimai bei problematika labai svarbus. Mes su kolegomis iš e, regioninio vystymosi komiteto, kitais suinteresuotais kolegomis, manau, šiose diskusijose dalyvausime toliau. Labai ačiū, jūsų dėmes mintis, jūs įvertinote labai svarbę programą įgyvendimą ES mastu. Praėjusią kadenciją kolega Hatsimarkakis, ar mūsų frakcija pakankamai skeptiškai kalbėjo apie šios programos gyvenimo perspektyvas, atsižvelgiant į tai, kad lėšų jai nebuvo pakankamai skirta, tačiau galime daryti išvadą, kad pasiekta buvo tikrai nemažai, rezultatai teigiami ir turint omenyje, kad mažos vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos ir užimtumo pagrindinė ašis bei stuburas. Tai, pavyzdžiui, Dabar galime matyti tokių e, pavyzdžių, e, kaip e, Vokietijos įmonė SAP arba dabartiniai Vokietijos didėjai koncernai, kurie savo veiklą pradėjo kaip mažos vietinės įmonės, tai manau, kad šios priemonės ir programos tokia veikla yra labai naudingos. Daugiau norinčių kalbėti nematau. Dėkoju už tyrimo rezultatų pristatymą. Manau, kad jeigu kiltų papildomų klausimų, tikimės, kad galėsite juos atsakyti raštu. Labai ačiū. Und oh, dann können wir von den kleinen und mittleren Unternehmen. Dabar persime nuo mažųjų vidutinių įmonių prie didžiųjų įmonių. Ir norėčiau paprašyti pristatyti naują a, tyrimą, šiek tiek perstačius kėdės. Tai tyrimas yra susijęs su tyrimų tema ir organizavimo galimybės įgyvenant ITER projektą siekiant gerinti išlaidų efektyvumą. Čia mes dar turėtume pasirenkti techninių e, požiūrių pačiai prezentacijai. So, we Okay. Um, welcome here. Zuerst darf ich dem Berichterstatter. Sveiki atvykę. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjai, jeigu jisai pagidauja, ponė Gairė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasakysiu porą žanginių žodžių. Mes kaip biudžeto kontrolieriai praeitie labai intensyviai nagrinėjome ITER projektą ir kodėlgi mes tai darėme. Čia mes nebūtinai technologinės aspektus e, atkreipiame dėmesį, bet į tai, kad išlaidos labai didėja vykdant šį projektą. Ir šitas e, ITER projektas nuo e, paprasčiausiai skizo tapo didžiuliu projektu ir kartu išaugo ir išlaidos už šitą projektą. Vadinasi, Europoje mes turėjome prisijimti išlaidas, 7 milijardų išlaidas skirtą šiam projektui. Ir komitetai, atsakingi komitetai, kaip tik nagrinėjo, kodėl kitos išlaidos yra padidėjo. Mes surengėme bendrą apsilankymą šio projekto vietoje su keliais komitetais. Tai būtent, kur buvo statomas šitas reaktorius. Ir taip pat, kur galėjome įsitikinti tyrimo dėl brandolinės sintezės įgyvendinamumo galimybių Na, visų pirma, mes atkreipėme dėmesį pirmiausia į šio projekto valdymą. Buvo atliktas tyrimas, kur buvo numatyta statybos vieta, transporto išlaidos ir tolimesnė projekto plėtra. Ir e, pagal šį tyrimą buvo nustatytos išlaidos, e, kurių iš pat pradžių nebuvo įmanoma numatyti. Dabar kitas dalykas, kasgi tas išlaidas, papildomas išlaidas atlygins. Na, čia galbūt galėjome būtų pasinaudoti lėšomis skirtomis moksliniams tyrimams. E, bet e, tik tai optimistai gali patikėti, jeigu aš prisimenu tuos skaičius, kad 2030 e, metais ir dar vėliau, kada mes galėsime brandulinę sintezę tikrai kasdieną naudoti, tada, kada galėsime užtikrinti energijos tiekimą ir ar iš tikrųjų mes turėsime mokslinių tyrimų lėšas panaudoti tam, kad būtų finansuojamas toks į taip toli į ateitį nukreiptas projektas. Na, čia strategiškai sudėtingas klausimas, ar e, verta užsikrauti tokią naštą valstybėms narėms ir čia mes, kaip Europos parlamentas ir, ir e, valstybės narės, kaip tik svarstame, kaipgi tas išlaidas galėtume paskirstyti ir kaip jas galėtume uh, sumažinti. Na, Mes vis dėlto paprašėme atlikti tyrimą, kodėl tos išlaidos susidarė. Pirmiausia, dėl kelių priežasčių, e, kad galėtume apžvelgti visas rizikas. Tai kitas dalykas. E, kaip mes galime pačioje organizacinėje struktūroje vykdančiai įtar projektą atlikti tam tikrą taupimą. Čia va, dėl to buvo šitas tyrimas, kaip tik tai ir užsakytas. Na, iš esmės e, nenoriu sekti žurnalistais, kurie sako, kad bloga naujiena iš tikrųjų yra gera naujiena. Aš manau, kad politikoje geros naujienos yra iš tiesų geros naujienos ir e, šitas tyrimas rodo, kad ITER projektas administracinių požiūrį, kalbant apie išlaidų kontrolę, yra a, e, tikrai teigiamai vertinamas. Žinoma, yra dar galimybių tobulėti, tačiau rekomendacijos kaip tik tai parodo, kad vis dėlto galima dar, na, sakykime, panaikinti kai kurias e, problemas, bet bet kokiu atveju sudarant e, biudžetą arba e, priimant biudžetą, įtara biudžetą, būtų, būtų galima į tai atsižvelgti. Ir matome, kad vis dėlto yra galimybių vis dėlto tas išlaidas sumažinti ir įgyveninti šį projektą tinkamai. Na, norėčiau paprašyti kolegų, kurie šią, šią, šį tyrimą atliko, pasisakyti dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pristatyti trumpai e, šį darbą prieš suteikdama žodį savo e, kolegoms, kurie, kurie dalyvavo konkrečiai Čia tą progą norėčiau padėkoti instituto e, e, direktoriui, kuris taip už, už, už tą visą darbą nuveiktą e, nuo 12 metų Liepus iki 13 vasario. Tad dabar čia buvo įvertintas tik tai F4E ne, visu, ne, visa, ne visa šita programa, bet tik tai viena jos dalis ir reikėtų taip priminti, kokio, kokio masto buvo tas tyrimas. Tad mes tikrai nebuvom užsimoję įvertinti visų su ITER susijusių išlaidų. Mes e, surengėm 42 interviu, interviu ir tą progą norėčiau padėkoti F4E darbuotojams. Uh, už tai, kad galima buvo surenkti interviu. Ačiū Europos komisijos žmonėms, valstybių narių atstovams, tam, ir, tam kad būtų galima e, taip įvertinti tai. Äh, Labai ačiū už įžangą. Dabar suteiksiu žodį kitam pranešėjui. Ačiū už tai, kad suteikėte žodį. Norėčiau trumpai ir greitai pristatyti tas tyrimo vykdymo aplinkybės, jo kontekstą, nors mano kolegė ir pranatanys Gairis jau šias aplinkybės šiek tiek pristatė. ITER projektas yra mokslinio, tarptautinio masto mokslinio bendradarbiavimo projektas, jame dalyvauja septyni partneriai, septyni projekto finansuotojai, kurie siekia pademonstruoti galimybės naudoti brandolių sintezę, išgauti energijai, gaminti energijai. Taigi noriu priminti, kad septyni partneriai yra savame suprantama Europos Sąjunga, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, Kinija, Japonija, Pietų Koreja ir Indija. Kaip minėjo parlamento narys Gairis, per pirmosius projektų gyvendinimo metus paaiškėjo, kad projekto kaina labai smarkiai išaugo. Pagal pirmąją projek ITER projekto samatą buvo numatyta bendra finansavimo suma, kuris siekia 5,9 milijardus eurų ir ES indėlis turės siekti 2,7 milijardus eurų. Taigi, pakankamai greitai buvo suprasta, kad uh, šios finansavimo prognozijas bus nepakankamos ir biudžetas turės būti viršytas. 2008 metais buvo apskaičiuota nauja potenciali samata ir ES įnašas e, pagal turėjo siekti 3,2 milijardus eurų, Euratomas turėjo E, sumokė skirti iš šios bendros sumos 5,9 milijardus eurų ir 2010-aisiais buvo pasiektas susitarimas Europos Sąjunga nusprendė patvirtinti savo dalyvavimą įgyvendinant projektą ir apribojo savo dalyvavimo projekte įnašą 6,6 milijardais eurų, taigi nustatė tą <clears throat> viršutinę finansavimo ribą, finansuojant pirmąjį projekto etapą iki 2020 metų. Šią skaidrėje matoma schema jums turėtų padėti įsivaizduoti, kaip agentūra F4E dalyvauja įgyvendinant ITER projektą ji e, praškai tarpininkauja tarp pačios įtaro organizacijos tiesiogiai gyvenančios projektą ir pramonės atstovų ar mokslinio laboratorijų, kurios taip pat dalyvauja šio projekto įgyvendinime. Taigi agentūra administruoja indėlius tiek e, pinigų pavydalu, tiek e, kitais pavydalais arba įnašus kitais pavydalais įrangą, kurią tiekė Europos Sąjunga. Čia skaidrė toliau pristatoma agentūros veikla. 2011 metais agentūra F4E gavo 492 milijonus eurų E, prisėmė 492 milijonus eurų įsipareigojimų ir 264 milijonus eurų mokėjimų atliko, taigi beveik 100 procentų įvykdė e, savo įsipareigojimus ir 85 procentais mokėjimus. Vertinant agentūros veiklą galima konstatuoti, kad per ketveris metus iki 2011 metų veiklos biudžeto sąnaudos iš tiesų labai smarkiai išaugo ir administracinis biudžetas e, tačiau padidėjo nežymiai. Taigi per tuos e, ketverius metus agentūros veiklą būtent reikėtų vertinti šiuo aspektu didžiaja dalimi. Po trumpos įžangos norėčiau Jums pristatyti šešias svarbiausias mūsų tyrimo išvadas. Pirmoji išvada susijusi su tuo ir yra labai svarbi Galima teikti, kad projekto sąnaudų arba projekto išlaidų didėjimas daugiausiai susijęs su uh, paties projekto pokyčiais ir taip pat su aplinkybėmis, kurių negali paveikti ir kontroliuoti agentūra, nes kaip jau buvo minėta, F4E agentūra yra tik tai institucija administruojanti tiek techninio pobūdžio, tiek finansinio pobūdžio ES įnašą į e, šį projektą, tačiau užsakymus ir techninę dalį rengia ir teikia pati ITER e, organizacija ir e, ji nieko bendro neturi su agentūra. Antras aspektas e, susijęs su tuo, kad F4E agentūra iš tiesų yra labai specifinė, unikali, vertinant ją kitų europinių agentūrų kontekste ir ji veikia labai sudėtingoje aplinkoje, kurią praktiškai labai sudėtinga valdyti ar kontroliuoti, todėl agentūra turi labai nedaug galimybių veiksmingiau valdyti ir panaudoti turimas lėšas, nes, kaip minėjau, negali pakankamai valdyti ar kontroliuoti aplinkos, kurioje veikia. Trečioji išvada Pirmieji sunkumai susijęs su agentūros veikla išaiškėjo pakankamai greitai, jie daugiausiai susijęs su jos valdymo struktūra, administracijos struktūra. Galima teikti, kad šios pirminės problemos buvo identifikuotos, nustatytos, jos buvo po truputį sprendžiamos, Tai kalbant apie agentūros administravimą ir valdymą, reikia daryti išvadą, kad administravimo struktūros buvo sutvirtintos ir jos dabar tapo pakankamai solidžiomis tam, kad agentūra galėtų atlikti savo misiją ir įveikti iššūkius, su kuriais susiduria savo veikloje. Ketvirtoji išvada susijusi su veiklos galimybių gerinimo galimybėmis. Yra dar sryčių, kuriuose veiklą agentūra gali pagerinti, nepaisant to, kad dar kartą reikėtų priminti, kad pati agentūra gali tik ribotai administruoti savo veiklos sąnaudas, Mm. Galbūt tokios rytis būtų žmogiškiai ištekliai. bei agentūros veiklos e, vidaus kontrolės gerinimas. Penktoji išvada susijusi su projekto įgyvendinimo galimybėmis ir su e, agentūros pajėgumais susidaroti uh, arba atremti nenumatytus iššūkius ir įvykius, kaip jau buvo minėta. Vien tik tai agentūros veiklos išlaidų suvaldymas e, nėra pakankama prielaida siekiant e, atgaivinti jos veiksmingumą. Taigi agentūra patekus, yra patekusi į labai sudėtingą E, situacija, e, kuri susijusi su bendra politinė aplinka susijusi su pačiu ITER projektu ir e, jo finansavimo neužtikrintumu. Ir galiausiai paskutinė bendro pobūdžio išvada mūsų tyrimo susijusi su galimybėmis, su palyginamųjų studijų ir tyrimų galimybėmis bei e, remiantis jų išvadomis nustatomais kriterijais atsižvelgiant į tą ypatingą F4E agentūros pobūdį, jos unikalumą, mes prieėmė išvados, kad e, pasirinktas kriterijų nustatymo procesas nebuvo pats tinkamiausias, kadangi nėra tokios struktūros, su kuria būtų šios agentūros veiklą galima palyginti. Ir nepaisant to, kad agentūrų, agentūros veikla buvo daug kartų kontroliuojama, buvo atliekami auditai, tai ši kontrolė arba tokio pavyzdžio kontrolė tik dar labiau apsunkino agentūros veiklą. Taigi, pristatęs šias svarbiausias išvadas, dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai, kuris galėtų jums pristatyti specifinės tyrimų išvadas ir rezultatus, kurios jums galėtų būti galbūt labiau įdomios. Ačiū. Aš dabar pratęsiu angliškai. Tad kokios išvados buvo padarytos ir ką nustatėm įvairiuose srityse. Būtent e, įvertinom tai, e, kaip būtų galima pagerinti veiklą, nepaisant e, apribojimų tam tikrų kliūčių. Apie tai jau buvo trumpai paminėta. Pirmoji sritis, kuri labiausia mums krito į akis. Vienintelė sritis kurio iš tikrųjų būtų galima sutaupyti išlaidų tam, kad būtų galima pasirenkti nenumatytiems e, atvejams, tai viešieji pirkimai. O Bet kita vertus, taip, čia reikia atsižvelgti tą aplinkybę, kad rinkos yra nedidelės ir rizikingos. Ir čia reikėtų tris dalykus pasakyti apie tą sritį. Uh, F4E agentūra tikrai daug e, dalyvavo viešuosiuose pirkimuose. Pasitelkdama ryšius su įmonėmis, tiesiog įvertino rinkas, e, klientus, Be to, agentūra F4E tiesiog vėlgi prie, pritaikė įmonių tam tikrą praktiką, tam, kad, būtų, kad, tam, kad išspręstų problemą susijusią su viešaisiais pirkimais. Be to, e, vėlgi e, buvo pasireiškia tam tikrų valdymo e, silpnumų. Tai buvo susiję su biuro steigimu. E, buvo tai perorganizuota ir tokiu būdu valdyba dabar gali dėmesį sutelkti į strateginės reikšmės klausimus, nesivelti į veiklos detalės. Nors vis dėlto valdymo padėtis pagerėjo, mes vis dėlto nustatėm ir suinteresuotosios šalis nustatė, kad e, vis dėlto struktūros e, tai yra dar pakankamai lėtos, lietai veikia. Na ir per ateinančius metus, aišku, reikės įvertinti, kokių pakeitimų reikės padaryti Ernst ir Young e, tyrime, kaip ir ankstesniuose tyrimuose, buvo nurodyta tai, kad reikia gerinti, gerinti cost containment strategiją ir kartu būtent atlikti išlaidų vertinimą. Tam, aišku, nustatyti objektyvius rodiklius, įvardyti tikslus, priemonės joms pasiekti. Dėl valstybių narių indėlio į F4E agentūrą, būtent tai irgi buvo tirta, tai buvo klausimas suformuluotas. Tai nustatėm, kad labai tik tai nedidelė politinė valia valstybių narių pasireiškia tiesiog e, suteikti papildomų tiesioginių, e, atlikti papildomų tiesioginių įnašų. Ir kitas dalykas, tai daugelio valstybių narių atstovai, su kuriais mes kalbėjomės, kalbėjo, kad lėšų galima sutelkti per nacionalinės e, laboratorijas. Ir kai dabar, kalbant apie ITER visą projektą, tai kita vertus nacionalinės tos laboratorijos, jų biudžeto, joms skirtos biudžeto lėšos uh, gerokai sumažintus. Ir todėl jos tikėjosi, kad jų būtent lėšos bus papildytos F4E agentūros. Tačiau reikia iš tikrųjų geresnio ryšio tarp F4E agentūros ir nacionalinių laboratorijų, kad šios tikrai galėtų pasinaudoti E, ITER projektais. Mes skeptiškai vertinam būtent, tai yra laboratorijų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, kai reikia pirkti visokius kompet, kom, komponentus ir panašiai. Bet to reikia atsižvelgti į viešųjų pirkimų konkurencijos teisę. E, vėlgi ne, ne, kai kurios laboratorijos turi pačios pagaminti komponentų, kad galėtų dalyvauti ITER programoje. Be to nustatėm, kad per pastaruosius dviejus metus pagerėjo e, stebėsenos kontrolės sistemos, tačiau apskritai tai bu, vyko e, lėtai ir e, sėkmingai buvo įgyvendinti įmonių, standart, im, įmonių standartinės tam tikros priemonės ITER organizacijose. Tai pagerėjo. O suinteresuotusios šalis sakė, kad F4E agentūros kitas žingsnis tai turėtų būti geresnis e, duomenų iš įvairių sistemų integravimas. Greta ITER veiklos F4E agentūra atlieka paralelę dar veiklą, tiesiog pagal įvairius plačius susitarimus. Tai į tai buvo jau e, atkreiptas dėmesys vidaus dokumentuose, kad e, tos paralelios veiklos apimtis galėtų būti tiesiog svarstoma toliau, nes kyla tam tikrų finansavimo biudžeto lėšų e, problemų. Pagal dabartiniai, mm, dabartinis darbuotojų reglamentas galbūt ne visai tinkamas įstatai darbo, ne visai tinkami F4E agentūrai nes nes, sakykime, darbuot, komisijos tam tikrų darbuotojų e, kvalifikacija ne visiškai atitinka F4E agentūros poreikius ir buvo net anegdotiškų situacijų pasireiškia dėl to, kad trūko uh, tinkamos kvalifikacijos žmonių, kurie galėtų dirbti ten agentūroje Barcelonui. Tad tokios buvo konkrečios išvados ir rekomendacijos. Ačiū už tyrimo pristatymą. Dabar pradėsime diskusijas. Mes apie ITER kalbame nuolat praktiškai šiame komitete. Aš tik tai Galiu konstatuoti, kai skaitau apie e, jūsų išvados rezultatus, tai matau, kad iš tiesų e, branduolinio sintezė neišspręs visų problemų. Taigi, kada mes sulauksime kokio nors rezultatų iš branduolio sintezės? Nes daug pinigų jau investuota į šį projektą. Tačiau e, norėčiau paklausti branduolinės sintezės specialistų, mokslininkų ar ekonomistų, Ar jūs galėtumėte pristatyti savo pamastymus, ponia, ponia, ponia Zygmantai, jums žodis. Tai visiškai noriu pritarti jūsų irgi įsakytai minčiai, kad ITER projektas yra labai didelis, bet visiems bet kokio ir įskritinio ir labai didelio projekto valdymo principai, jie turi būti realūs. Ir negali būti jokių skirtinumų, ypatingai, kada eina kalba apie pinigų lėšų panaudojimą. Ir dabar aišku, kad pranešėjai darė viską, kad mus įtikintų, kad yra daug problemų, kad jos yra sprendžiamos. Tačiau vienas pasakytas sakinys, kad valstybėse narėse vis daugiau, tai yra, atsiprašau, vis mažiau ir mažiau yra politinės valios skirti finansavimą Ateityje šitas klausimas bus labai aštrus. Jeigu ir toliau mes e, panašaus pobūdžio klausimus kalbėsime bendrai. Visiškai nesenai man teko būti vienoj privačioj tarptautiniai korporacijoje, kurioje buvo pristatyta projektų valdymo principai. Kiekvienas etapas, jų yra šeši arba penki, yra suskirstytas į tam tikrus siekius ir tikslus. Ir tenas yra numatyta e, įvertinimo tam tikros procedūros, nes tai yra irgi tyrimų kompanija, kuri užsima genetinė e, tyrimų sritimi, nei ką nėra paprastesnė negu sintezė. Ir vis dėlto toje kompanijoje jie turi tam tikrą sistemą, kuri vertina kiekvieno etapo ir jeigu mato, kad nėra pasiekti tikslai, jie iš tikrųjų renkasi, sėda, diskutuoja ir iškyla klausimas apie tolimesnį šito projekto finansavimą. Todėl aš ir tikrai e, nesu mokslo šitos ryties specialistas, bet šiokie tokie specialistai, kurie yra šitam komitete, esame dėl piniginių lėšų kontrolės. Ir ateityje, manau, tikrai reikėtų iš įterp projekto, kaip ir pirmininkas užsiminė, kokie yra dabar artimiausi tikslai numatyti, ko mes siekime per 13, 14 ir 15 metus. Ir kiekvienais metais reikia tų uh, tikslų įvertinimą e, e, nagrinėti, nes tikrai piniginės lėšų sumos yra didžiulės, didelis yra nepasitenkinimas tarp valstybių narių ir ateityje šitas klausimas bus vis aštresnis ir aštesnis. Todėl linkiu sėkmės pasisamdyti arba tiesiog reikia, kad ir galbūt ir mūsų Europos e, audito rūmai e, peržiūrėtų ir pateiktų rekomendacijas, kaip ateityje tokio pobūdžio projektus mes galėtumėm įvertinti. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Als nächstes der Kollege Geier. Ačiū. Toliau kolega Geiris. Aš jau turėjau galimybę padiskutuoti su kolegomis iš Ernst Jango. Ir aš prisiminiau, vartydamas šį tyrimą, kad mes susidurime su tam tikrų unikalių atvejų ir labai sunku palyginti e, tokį projektą su kitais projektais, nes e, nedaug tokių reaktorių yra gaminama ir e, kūriama. Tai vadinasi, ir pati agentūra F4E nelabai gali dėrėti, sakykime, dėl įsigydama kokiu nors produktų arba techninės įrangos, nes rinka yra tikrai maža, pasiūla nedidelė. Na, Iš esmės šitą reaktorių aš, arba šitą projektą galėčiau palyginti su Trojos arkliu. Tai yra tokia užnuodyta dovana. Atrodytų, viena vertus projektas vertingas, bet išlaidos kelia rūpešių. Ir, žinoma, komisija turi prisimti atsakomybę už tų išlaidų tvarkymą, už politinį šio reikalo aspektų tvarkymą kartais e, šie atitinkamų institucijų priimami sprendimai nelabai atitinka didelio, didelio projekto poreikiu. Ir kartais aš matau, e, skaitydamas tokius tyrimus, kad vis dėlto F4EE agentūra kartais e, iškelia tokius reikalavimus darbuotojams, pavyzdžiui, priimdama jos, kurie nelabai suderinami su, e, sakykime, su ES tarnautojo statutu. Arba mes turėtume tokiu atveju tada pakeisti patį statutą, arba tiesiog e, atsisakyti viso vašo reikalo, nes ne, nepriimsime tokių darbuotojų, kokiu reikės. Kitas dalykas tai yra ta paralelinė veikla man atrodo, kad e, tai yra ypatingo dėmesio vertas klausimas. Aš norėčiau išgirsti dėl to e, ir komisijos nuomonę apie tai, kad ITER šitą skėtinę organizaciją, kuriai e, dirba F4E agentūra, tai kaip, e, sakykime, prisimami prisimam atsakomybę už atitinkamus viešuosius pirkimus, kurie nelabai susiję, pavyzdžiui, su pačia brandulinė energetika. Man, kaip biudžeto kontrolės komiteto nariui, klausimas kyla, kasgi moka už tos visus papildomus pirkimus. Ir mm, manau, kad reikėtų dar vieno tyrimo, kur mes politinius klausimus turėtume išspręsti. Čia mes turėtume, vis dėlto turėtume užmėgsti dialogą ir su komisija, ir su agentūra, ir galų galiai išsiaiškinti, kas už ką atsakingas. Pane Mulderi, ačiū, pane pirmininkė. Aš per pastaruosius 30 e, metų, jau ilgai esu parlamento nariu, na, tai e, vis laiką girdėdavau, kad po maždaug 30 metų brandolio sintezė taps realybė. Tačiau laikas bėga, o realybės kaip nėra, taip nėra. Na, buvo teisingai pasakyta, kad iš tikrųjų neįmanoma agentūrai numatyti išlaidų dydžio. Todėl būtų labai sunku sumažinti tas išlaidas. Manau, kad biudžeto kontrolės komitetui tai yra taip pat didžiulis galvos skausmas, nes mes per e, septyneriems metams numatome ITER biudžetą, tačiau išlaidos auga nepaisant to numatyto biudžeto dėl įvairių priežasčių. Ir labai sunku numatyti ITER biudžetą ir tas išlaidas. Tai Na, bet ar yra iš tikrųjų reali tokia galimybė, kad brandolio sintezė taps energijos šaltiniu. Aš manau, kad e, bet kokiu atveju per artimiausius septynerius metus mes turime atsakyti šį klausimą ir numatyti realų biudžetą. Ačiū. Monika Holmaja. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Čia mes e, pirmiausia kalbame apie įtin sudėtingą projektą Viena vertus, šitas projektas yra labai ambicingas ir, kaip panas Gairis pasakė, jis yra unikalus. Ir šioje mokslinio tyrimų srityje dar yra daugybė netrastų dalykų, dar yra neįrodytų ir nenumatomų dalykų. Todėl labai sunku numatyti, kasgi bus ateityje. Aš pasaraisiais mėnesiais kaip tik tai nagrinėjau klausimą, būtent kaip veikia a, tą brandulio sintezę, energiją šitą agentūrą ir kaip ITER veikia. Ir mes bendradarbiavame taip pat su daugybė tarptautinių koncernų. Ir tas bendradarbiavimas bei įvairių procesų organizavimas iš tikrųjų netapo paprastesnis Nes kuo daugiau šalių dalyvauja viename didžiuliame projekte, tuo visas darbo procesas ir koordinavimo procesas tampa sudėtingesnis. Iš tiesų kyla tam tikra įtampa, kyla problemų, nesusikalbėjimas. Ir šios problemos turi būti įveiktas. Man susidaro įspūdis, kad agentūra F4E iš tikrųjų labai intensyviai domisi visų pirma savo veikla. Ir čia visų pirma, aš kalbu apie viešuosius pirkimus, kurios vykdo šitą agentūrą. Aš manau, kad tai tarsi maratonas, nes e, tie pirkimai tampa vis sudėtingesni, vis didesni, vis labiau nepriepiami. Na, e, kolega kalbėjo apie įvairias fazes, apie, apie etapus. O dabar ITER projektas dabar yra tokioje fazėje, kurioje yra labai uh, įdomu ir, sakykime, stato, statomi įvairūs pastatai, statomos konstrukcijos. Ir e, nors šita fazė, žinoma, įdomi, tačiau jinai baigsis. Vėliau bus jau kita neapibriešta fazė, tai bus moksliniai tyrimai, kurios labai sunku apibriežti. Todėl man labai svarbu, kad, reiktų, e, kad būtų galima optimizuoti visą organizacinę tvarką. Nes dabar ES visame konsorciume tarsi antrailį vaidmenį vaidina. Aš manau, kad ITER organizacija kilančias problemas ES gali įveikti daug geriau. O jeigu ITER pačiam projekte kyla problemų, tai, tai jos atsispindi taip pat ir F4E agentūros veikloje. Todėl mums reikia aiškios pozicijos, kurią galėtų išreikšti, išreikštų komisija nes kompozicija dalyvauja šiame koncerne, tačiau e, praktiškai nereiškia jokios nuomonės dėl išlaidų, dėl biudžeto planavimo. Ir ES bei komisija turi tik tai ribotą galimybę įsikišti į visą darbų planavimo procesą. Man atrodo, būtų labai prasminga, kad F4E pabandytų pritaikyti viešųjų pirkimo struktūrą prie pačių pramoninių procesų. Čia Ernst Young kaip tik tai kalbėjo apie atitinkamas atsakomybės nuostatas, apie tam tikrus įsipareigojimų prisėmimus, nes kai kurias atvejais netgi neprisimam atsakomybę už kai kurios viešuosius pirkimus. Aš manau, kad iš esmės viešųjų pirkimų srityje pačią viešųjų pirkimų formą turėtų sukurti specialistai. Ir kad visai struktūra būtų sukurta tik, tikrų šios ryties ekspertų, nes dabar tai yra a, truputį chaotiška sistema. Na, ši agentūra iš esmės nuveikia pakankamai didelį darbą. A, tačiau bet kokiu atveju tą darbą turi tęsti ir ITER, pats koncernas. O Europos parlamentas e, praktiškai neturi jokios teisės įsikišti, kontroliuodamas ES lėšas ir jų panaudojimą šiame projekte. Aš dėkoju komisijai, kad e, ji bandė išspręsti šį klausimą, kaip e, Europos parlamentas galėtų kontroliuoti išlaidas, kad mūsų komitetas nebūtų tarsi pakibęs ore ir negalėtų tikrinti E, tų išlaidų, kurios e, susidaro e, šiame projekte. Na, šitas tarptautinis koncernas nebūtinai turi laikytis ES nustatytų taisyklių, tai yra jau savarankiškas organizmas, bet bet kokiu atveju mes galime, bent jau taip prašau, šioje struktūroje, kur tiek daug investuojama į šį projektą, sustiprintų savo vaidmenį visame konsorciume. Ačiū norėčiau pasakyti, kad jau yra vėlų ir e, vėliau vertimas baigsis. Tai aš norėčiau paprašyti pono Rūbigo pasisakyti, bet labai trumpai. Tada suteiksiu žodį komisijai ir tada suteiksiu žodį dar e, Ernst Young e, atstovams. Aš tik norėčiau iškelti vieną klausimą tai bus tęsiamas projektas, jeigu ES neteiks papildomą finansavimą ir jeigu mes tikrai laikysime su tarptautinio sustarimo. O dabar sutikti žodį komisijai. Kas pradės? E, Susitarkite gal tarpusavyje. Būdamas e, agentūros F4A vadovu, Norėjau tarti keletą žodžių, jeigu leisite. Pirmiausiai noriu padėkoti Ernst ir Young atstovams už e, jų tyrimo, tyrimą atliktą per pakankamai trumpą laiką ir turint omenyje, kad e, per trumpą laiką sugebėjo įsigilinti labai sudėtingą temą. Ernst ir Young atstovai noriu tik priminti, kad e, techninių pobūdžių ir organizacinių pobūdžių šis projektas yra ypatingai sudėtingas. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad tai nėra įprastinė technologija. Energetika visose mūsų šalise yra ekonomikos pagrindas ir įgyvendinant šią technologiją praktikoje per artimiausius 50 metų sugebėtume ženkliai sumažinti CO2 išmetimą į aplinką. Taigi brandulių sintezės technologija čia yra labai e, svarbi ir e, sugebėtume, jeigu šis projektas baigtųsi sėkmingai, sugebė, e, sugebėtume pramonėse valstybėse iš tiesų dideliu mastu pakeisti padėtį. Todėl pramonė yra labai suinteresuota šio projektu. Didžiosios pramoninės šalis, įskaitant Kiniją, siekia sitikinti savo pramonės gamybos pajėgumus e, šioje srityje. E, Europa lyderiauja tiek pramonės srityje, tiek mokslo srityje, būtent e, šiuo aspektu, todėl tiek Kinė, tiek Japonija norėtų mus pasivyti ir pralenkti, todėl mes turime labai stengtis, kad ši technologija ne tik būtų sėkmingai naudojama, tačiau taip pat Europa išnaudotų visapusiškai e, savo turimą potencialą šios technologijos taikymo ir naudojimo srityje. Tantaminyje, e, kad e, tokio pabudžio sudėtingi energetiniai projektai skatina bendrai inovacijas. Todėl Europa ir jos partneriai gyvenami šį projektą tarpusėje bendradarbiauja ir į, yra įgyjami viešųjų pirkimų būdu atskiri šio projekto gyvenimo komponentai. Pavyzdžiui, 7 iš 9 buvo užsakyti Europoje ir 2 Korejoje, vienas svarbiausių projekto elementų. Todėl ITER organizacijai dabar tenka vaidmuo kontroliuoti septynės agentūras veikiančias atskirose šalise, ne tik viešųjų pirkimų srityje, tačiau apskritai derinant tarpusio veiksmus ir tą padaryti yra pakankamai sudėtinga. E, noriu tik paminėti tą aplinkybę, kad reikalavimai nuolat yra griežtinami ir kinta, pavyzdžiui, po Fukushimos avarijos Japonijoje jie buvo sugriežtinti, saugos reikalavimai turiuomenėje, nepaisant to, kad jie buvo sugriežtinti, e, mes e, sugebėjome pasiekti, kad užterštumo lygis būtų praktiškai nejuntamas. Nes Jank e, teisingai pastebėjo, kad viešieji pirkimai yra labai svarbus dalykas, todėl mes siekiame, kad e, pramonės įmonės laikytųsi komisijos nustatytų atitinkamų standartų. Turint omenyje, kad šios technologijos e, potencialus e, pirkėjas ateitie bus pramonės įmonės, tai mes turime į tai orientuotis. Pirmininkas visiems primena, kad 18.30 vertimas baigsis ir uh, kito laiko reikėtų e, visus svarbiausius aspektus išsiaiškinti. Taigi vieną minutę jums liko. Brandulių sintezės laboratorijos yra mūsų agentūros labai svarbios partnerės, nes yra sukaupusios daugiausiai žinių brandulių sintezės srityje, aktyviai su jomis bendradarbiaujame. Mes manome, kad jiems teks labai svarbus vaidmuo joms teks labai svarbus vaidmuo bendradarbiaujant su Europos pramonė ir mes siekime palengvinti e, technologijų ir žinių perdavimą iš e, mokslinio sektoriaus e, pramoniai. Tiek būtų atsakymų. O dabar Esu Jangas Tom žodis. Ačiū. Trumpai atsakysiu į klausimus, kuriuos pateikė parlamento narys Mulderis. Priminsiu, mūsų tyrimą mes e, orientavom į F4E e agentūros veiklos išlaidas tuo pagrindu. Tad e, išlaidos, kurios išplaukia iš paties projekto, ir e, pasakėm, kad agentūra ne visada galėjo šiaip jau stebėti, kaip evoliucionuoja, kinta tos išlaidos. O dabar dėl e, taip. Dėl tų išlaidų nu, nuspėjamumo, tai mes tyrime nekreipiam, e, tai yra neatsižvelgiami, tai tiesiog tai tuo nevertinom uh, tiek atsakysiu. O dabar Holmairiui atsakysiu, Hopmairiui. Tai suprantama, mm, viešųjų pirkimų e, tiesiog e, klausima, klausimas, e, tiesiog pirkimų procedūros pagerinimas yra irgi viena rekomendacijų, kurią mes suformulavom. Ačiū, kalbėjote tikrai trumpai. Žinau, kad mes galime diskutuoti ir toliau, bet tikriausiai kitoje vietoje. Mes turime dabar e, svarbios informacijos sukaupę. Matau, kad pranešėjas nebenori pasisakyti, tada norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje, pirmiausia, Ernst Jango atstovams, atstovams e, už tai, kad parengė e, šį tyrimą, mm, taip pat F4E atstovams. Parlamentas atkreips dėmesį jūsų pastabas ir, žinoma, baigiame dabar biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Taip pat dėkoju sekretariato darbuotojams, audito rūmo atstovams ir vertėjams. Ir baigiamas posėdis. Super. Merci beaucoup. C'est très bien. Hein. You know, you know.